ir e, programos Erasmus Leonardas dabar galės būti veiksmingai taikymos, taikomos. Grazie, grazie onorevole Pejon. Passiamo adesso alla secondo annuncio. Dabar antrasis pranešimas. Norėčiau patikslinti informaciją. Vidaus rinkos komitetas pateikė tokią rezoliuciją. Joje yra kalbama apie prielaidas e, bendros, bendros mm, transporto priemonių, e, priekabų ir taip pat bendrus saugumo reikalavimus siekiant užtikrinti kuo geresnės vartotojų teisės. Tai yra 16,4 16, mūsų darbo tvarkės klausimas. Ten yra sakoma, kad po 48 valandų po šio pranešimo frakcija ir parlamento nariai prašo, kad būtų balsuojama dėl šio sprendimo. 40 pasirašė už, todėl balsuojame dabar. Tar 20, sek... 20 sekundžių prašyčiau dėmesio. Kiekvieną mėnesį mes važinėjame į Strasbūrą, tai daroma mielai, tačiau aš norėčiau vis dėlto kreiptis į e, pirmininkaujančią valstybę, kad ji pateiktų ir komisijai informaciją apie šitas mūsų keliones. Aš manau, kad daug ką būtų galima supaprastinti. Aš visą Italija, Ita, Italijos delegaciją manau, kad ir kiti kolegos mums pritars, negali skristi iš Romos tiesiai į Strasbūrą. Tačiau ir ta kelionė trunka visą dieną. Vakar 10 val. ryto mes išvykome iš Romos ir atvykome tik tai vakare į Strasbūrą, todėl mes turėtume tiesiog pasistengti kad e, Air France užtikrintų galimybės kuo palankiau greičiau atvykti į Strasbūrą. Dėkojame Tinoro. Žinome, šitą labai aiškę žinę mes priimsime domen ir žinoma savo ruoštų darysime viską, kad jūs išvengtumėte tokios vagnančios kelionės. Visą tai e, yra susiję su logistika, tačiau problemų kyla ne tik tai Italijos delegacija. Dabar perima prie balsavimo procedūrų. Pone Alfano. Pirmininkė. Norėčiau padaryti pareiškimą. Jis yra susijęs su pseudo pastangomis, kurias matėme praeitą savaitę Briuselėje. Manau, kad e, buvo atsisakyta visų taisyklių dėl evakuacijos. Niekas nepasakė, kad reikia palikti kabinetus. Palikome parlamento pastatą, kaip kam atrodė geriau. Parlamentas daugybę lėšų investuoja kiekvien, kiekvienais metais, kad turėtų deramą apsaugą. Ir mes turėtume taikyti griežtesnės taisyklės tokioje institucijoje. Dėkui, ponė Alfano. pa, e, atitinkamos tarnybos bandė informuoti vadovybę ir visus esančius patalpę per e, saugumo darbuotojus. Tuo metu tai buvo vienintelė galimybė, bet dabar galvokime apie balsavimą ir nebediskutuokime. Pirmasis yra kokos pranešimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Toliau tikau pranešimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Galager pranešimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar jau balsavote? Baigiame. Pranešimas patvirtintas, sveikinu pranešėją. Rau pranešimas kas už? Labai atsiprašau dėl to, kaip ištariau pavardę, sako pirmininkas, kas už prieš susilaikė patvirtintas. Sveikinu pona Rol. O koni pranešimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame. Didžiaja dauguma patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Matijas pranešimas, kas už prieš sulaikę patvirtinta. Sveikinu ponę Matijas. Kavada pranešimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Sveikinu ponę Kavada. Toirer pranešimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Gardinį pranešimas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Sveikinu ponę Gardinį. O koniai pranešimas kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. Pirmas blokas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis blokas patvirtintas. Dabar visas pasiūlymas su pakeitimais, kas už prieš susilaikė patvirtinta. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Didžiaja dauguma patvirtintas. Sveikinu. Toliau ponas Laisvidas, kito pranešimo autorius, prašo žodžio. Prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiamis kolegės, gerbiami kolegos aš kalbėsiu trumpai. Tačiau turiu atkreipti dėmesį iš tai, ką. Parlamentas visuomet susidėjo, susidarė iš demokratų ir niekada nepritarė diktatorių. Mes visuomet pasisakėme už žmogaus teisų apsaugą. Aš džiaugiuosi tuo, kad tos demokratinės jos gynimo nuostatos yra atspindėtos ir šiame reglamente. Mes siekiame užkirsti kelią, kad e, ateityje e, būtų užkirstas kelios kontroliuoti diktatoriams e, įrangą kompiuterinę įrangą, programas. Šiuo metu mes kontroliuojame visą šitą situaciją po to, kai programinė įranga yra e, pateikiama. Tačiau mums reikėtų užtikrinti galimybės kontroliuoti prieš tos programinės įrangos pateikimą į rinką. Dėkuoju ponui Lightfried už pastabas. Perėsime prie balsavimo. 51 pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. Komisijos pasiūlymas su pakeitimais už, prieš susilaikė. Dabar varnis balsavimas. Prašome balsuoti. Balsuoti baigiame. E, didžiulė balsų dauguma vėl sveikiname pranešėją. E, pono Fidansa pranešimas balsuojame, kas už prieš susilaikė. Sveikiname pono Fidansa, pranešimui pritarta. Koch pranešimas. Ketvirtoji pasraipa, kas už. Ne, atsiprašau, vardinis balsavimas. Taip. Prašom, pranešėjas norėtų pasisakyti. Prašau. Tank. Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pateikti šią kokią informaciją. Paskutiniu metu EPP frakcijai buvo pateiktas neteisingas balsavimo sąrašas. Norėčiau, kad būtų vadovaujamasi tuo sąrašu, kuris yra pateiktas e, pagrindiniuose dokumentuose. D'accordo. Paragrafo Tvarka. E, ketvirtoji pastraipa, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Dvyliktoji pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septyniolikta, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt penktoji, kas už, prieš prieš susilaikė priimta 28 kas už, prieš susilaikė priimta 29 kas už, prieš susilaikė priimta 30 kas už, prieš susilaikė priimta 31 kas už, kas prieš susilaikė priimta 34 kas už, kas prieš kas susilaikė pritarta 37 kas už, prieš susilaikė pritarta. 46 pastraipa, pirma dalis kas už, prieš susilaiką pritarta. 47 dalimis, kas už pirmą už, prieš susilaikė. Antroji už prieš susilaikė pritarta, 48 kas už prieš susilaikė pritarta, 50 kas už prieš susilaikė pritarta, 52 kas Ne, 50-oji norima pasitikrinti, prašau. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Aiški dauguma už 52 už. 52 už prieš susilaikė pritarta, 54 už prieš susilaikė pritarta, 7. Dėl 54-osios tikrinamis balsuojame, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. 73 pastraipa, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 88 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 96 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 101 už pirmą dalį kas už, prieš susilaikė pritarta antroji dalis už, prieš susilaikė pritarta 103 kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuosime dėl pasiūlymos pakeitimais, kas už prieš susilaikė pritarta. Gerai padirbėta. Periname prie dėvą pranešimo. 23 pastraipa, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė pritarta, antroji, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta, trečioji, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta, 29, kas už, Gerai, dėl trečiosios dalies tada pabandysime pasitikrinti, prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 29 pasraipa, kas už prieš susilaikė. Turime pasitikrinti dėl 29-osios, prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 40. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. 41. Kas už? Ta pati dauguma kaip anksčiau, jeigu tikrai prašote, tikrinsimės. Taigi 41. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 42. Kas už? Prieš susilaikė pritarta 43, kas už, prieš, susilaikė pritarta 45, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė pritarta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime 45 pastraipos antrą dalis, prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. D konstatuojamoji dalis, kas už, prieš. E, pasitikrinkime. Dėl D prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar dėl visos rezoliucijos teksto, prašom, už, prieš, susilaiko, pasiūlymas priimtas. Dabar periname prie CIMER pranešimo. Trisdešimt šeštas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. Dar kartą balsuojame dėl antosios dalies. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 39 dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė priimta. 41 dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 41 už, prieš susilaikė priimta. 43 už, prieš susilaiko priimta. 44 už, prieš susilaikė priimta. 46 už, prieš susilaiko priimta. 53 pirmoji dalis už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš. Balsuojame kortelėmis dėl antrosios dalies, 53 straipsnis. Baigiame balsuoti. Primta. 58 už, prieš, susilaiko atmesta. 63 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko at, atmesta. 700 už, prieš, susilaiko. Dar kartą balsuojame kortelėmis dėl 70. Baigiame balsuoti. Priimta. 703. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko priimti. Antroji dalis už, prieš prieš susilaiko. Dar kartą balsuojame. Baigiame. Priimta. 64. Pirmoji dalis. Už prieš susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Už prieš susilaiko. Priimta konstatuojamoji dalis D, pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta, antroji dalis už prieš susilaiko priimta. Dabar už visą rezoliuciją, kas už prieš susilaiko priimta. Sveikiname kolegę Cimer. Dabar Časkovski pranešimas, kas už. Atsiprašau. Kas už antrąją dalį, kas už prieš susilaikė priimti. Ir dabar už visą Českovskio pranešimą, kas už priimta. Sveikiname pona Českovskį. Dabar kas pari pranešimas. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, už prieš susilaikė priimta pranešėjo pasiūlymas Pirmasis, pirmo dalis, kas už, prieš susilaikė priimta. Septintoji dalis atskirai, pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė. Balsuojame dėl tos dalies kortelėmis. Baigiame. Antroji dalis atmesta aštunta pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už prieš. Dar kartą grįžtame prie antrosios dalies, pasuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Vienuoliktas punktas, kas už prieš susilaikė Balsuojame dėl 11 dar kartą. Baigiame. Atmestam. 13 pakeitimas, kas už, antroji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmininkas sako, kad taip balsuoj, bus pasiūlymą už 14 e, dalį, kas už, prieš, susilaiko priimta. 14 dalimis e, už pirmą priimta, antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 21 už, prieš susilaikė atmesta. 23 už, pirmoji dalis susilaiko priimta. Antroji dalis Toliau antroji dalis, kas už, prieš. Balsuojame dėl tosios dalies dar kartą. Baigiame. Priimta. 24 pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. 34 už prieš susilaiko. Balsuojame dar kartą kortelėmis. 34 pakeitimas. Baigiame. Atmesta. 36. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 39. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. 43. Už, prieš, susilaiko, priimta. Dar kartą balsuojame kortelėmis dėl 43-ojo. Baigiame. Priimta. 45 pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko. Aiškiai kelkit ranką. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 47 už, prieš susilaiko priimta. E, Konstatuojant dalis K, kas už prieš susilaiko priimta. L, pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš susilaiko priimta. Vardinis balsavimas dėl, prane, dėl sprendimo projekto balsavimas baigtas. Priimta. Sveikiname pranešėją. Taigi dėkoju Jums už balsavimą ir gero apetito pietų pertrauką. Pirmininkė, taigi sveikinu pirmininkas ir gero apetito visiems. Allora, il primo iscritto a parlare sulla relazione Coppa è l'onorevole. Pir, tai pirmiausiai kalbėsime dabar apie Kopą pranešimą ir Gvido Milaną. Paaiškins balsavimo savo motyvus. Prašom.